czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Ar jau susirinko visi vertėjai, ar yra veršimai visas kalbas? Man ką tik buvo pranešta, kad vertėjai yra pasirengę dirbti. Na kągi, tuomet dėkoju visiems. Aš atsiprašau už šį incidentą. Nesame tikri iš tikrųjų, kas įvyko, bet akivaizdu, kad pavojaus mums nėra. Ir reaguodami į gaisro signalizaciją, mes kaip ir pridera turėjome paprašyti visų palikti šią salę. Tol, kol viską išsiaiškintų saugumo tarnybos. Tai yra tiesiog sutapimas. Tai, kad aš e, parlamento valdyboje esu atsakingas už saugumo